So, good afternoon. Um, Sveiki. Pradame žmogus teisų pakomitečio posėdį. Tikiuosi, kad nariai susirinks, kad ir vėluodami. E, pirmiausia, aš padarysiu keletą pirmininkės pranešimų. Man atrodo, toks ir būtų geriausias būdas pradėti. O paskui svarstysime labai tris rimtus klausimus. Pirmas pranešimas vyks neformali diskusija šiandieną apie e, konsultacijas e, žmogaus teisų klausimai su Rusija. Labai džiaugiuosi, kad pas mus lankosi ponas Čižovas, Rusijos federacijos atstovas prie Europos Sąjungos. Mums labai malonu, kad jūs oficialiai pirmą kartą dalyvaujate mūsų posėdėje. Po to e, nuo 16.15 pradėsime e, kalbėti e, kitų klausimų apie diskriminaciją pietričių, Pietų Azijoje pagrįsta kastomis ir kalbėsime apie žmogaus teisės, demokratiją, įstatymo viršienybę Europą. E, Egipte. Mes turėsime taip pat ryšį vaizdo su uh, atstovais kaire tam tikrų politinių e, grupių. O nuo 18.30 iki 8 vyks užtaras e, užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame bus kalbama apie vasario 21-osios susitikimą tarp komisaro e, Fiulės ir generalinio sekretoriaus Dimon mes turėsime labai gerą progą aptarti įvykius Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose ir tame posėdėje. Siūlau dabar patvirtinti darbo tvarkę. Matau, kad visi sutinka su pasiūlyta darbo tvarkė. Ir dabar reikia mums patvirtinti 25-26 spalio posėdžių protokolus. Ar galime tai padaryti? Atrodo, visi pritarė. Ir dabar trečiasis darbo tvarkės klausimas. Kaip sakiau, pirmininkės pranešimai. Bus keletas tradiciniai pranešimai. Norėčiau keletą žodžių tarti pirmiausia apie įvykius kaiminystėje, arabų šalyse. E, tęsiasi sukilimai Aš grįšiu prie šio labai rimto klausimo, kalbėsime apie tai detaliau, kai pereisime prie septintojo darbo tvarkės punkto. O dabar norėčiau tik pasakyti, kad mūsų vardu galime tarti, jog vertiname, palankiai žiūrime į įvykius ir mūsų pakomitečio darbo tvarkės bus atitinkamai pakoreguotos atsižvelgiant įvykius, e, kurie dabar e, plėtojasi, taip pat užsienio reikalų komiteto darbo tvarkės ir Europos parlamentas e, sieks palaikyti ryšius su visomis šalimis, kuriuose vyksta revoliucijos ir sukilimai. Kiti komitetai taip pat labai atidžiai seka, kas vyksta, kokios bus pasiekmes žiūrima. Pirmiausia, piliečių laisvių, teisingumo vidaus reikalų komitetas, taip pat ir biudžeto bei prekybos komitetai. Jie taip pat turės pasižiūrėti į pasiekmes įvykių iš savo pozicijų. Mūsų pakomitetis yra užsienio reikalų komiteto dalis. Mūsų, mums tenka ypatinga kompetencija, kadangi mes turime pasižiūrėti į žmogaus teisų, įstatymo viršenybės ir demokratijos aspektus. Mes išgyvename istorinį momentą ir galime savo kompetenciją imtis, pagal savo kompetenciją imtis uh, E, tam tikrų veiksmų. Mes dabar kalbame apie maždaug šimtą milijonų taip vadimų naujųjų piliečių, kurie kūrė demokratinės vyriausybės pagrindus. Šiuo metu iš to šimt, e, tas šimtas milijonų yra tik tai tarpinis skaičius, tokių žmonių padaugės. E, mes norime, kad šalyse plėtotųsi demokratija, taip pat būtų įtvirtinta įstatymo viršenybė ir dėl to glaudžiai dirbs, dirbsime su uh, arabų valstybėmis, artimųjų rytų valstybėmis. Žinome, kad sėkmingas perimas prie demokratijos užtruks, jį reikės mums paremti ir aš įsivaizduoju, kad mes E, turime siekti, kad pereinamojų laikotarpių būtų užtikrinta tam tikra demokratinė procedūra, bent jau pagrindai. E, mes turime netidėlioti e, šių klausimų sprendimo. Šiandieną jau juos reikia spręsti. Mes taip pat turėtume Europos Sąjungoje numatyti specialų postą žmogaus teisų ir raginame vyriausiai galiotinę šiuo istoriniu momentu pasižiūrėti į šią galimybę įsteigti žmogaus teisų pareigūno postą. Dar e, paminėsiu trumpai neseniai patvirtintas rezoliucijas susijusias su pakomitečio mūsų veikla. Jos buvo patvirtintos vasarį Strasbūre. Viena iš jų yra susijusi su Rusija, įstatymo viršenybė Rusijoje. Kita rezoliucija skirta Egiptui. Taip pat e, skubaus tvarka buvo primta rezoliucija dėl Ugandos po to, kai buvo Davidas Kato e, nužudytas vienas iš. E, e, E, gėjų ir lesbiečių teisų aktyvistų. E, labai svarbu Ugandos atveju ats, nepamiršti, kad e, neseniai vykę rinkimai nėra patenkinti. Ponas Kiklūna, kolega, E, kuris vadovavo rinkimų stebėtojams, lankėsi komitete, mūsų pakomitetyje. Taip pat užsienio reikalų komitetas e, nagrinės jo gana kritišką ataskaitą apie rinkimus. Taip pat nepamirškime Europos demokratizavimo ir žmogaus teisų priemonės, jos e, panaudojimą per delegacijas Kampaloje, Kampaloje Ugandoje. 10 tūkstančių eurų, nemaža, do, nedidelė dotacija yra skirta žmogaus teisų e, gynėjų projektui. E, Afrikos kišulė taip pat atkreipiant dėmesį į LGBT e, padėtį, nepamirštant neseno įvykio, kai buvo nužudytas patriarkato. Taip pat e, kitas klausimas, e, kurio, dėl kurio buvo patvirtinta rezoliucija, yra Kambodža, Tailandas ir pasienio konfliktas. Dabar Izraelis. Pernai vyko diskusija dėl e, įstatymo projekto pateikto Knesetui. Pagal šį projektą Izraelio nevyriausybinės organizacijos turės atsiskaityti e, dėl lėšų, kurias gauna iš užsienio organizacijų. E, vyko diskusijos dėl NVO Izraelyje e, ir diskusijose dalyvavo atstovas iš NV monitoring organizacijos. Galbūt jūs jau apie tai žinote, bet aš vis tik priminsiu jums, kad nežiūrint gana griežtos kritikos, Knesetas jau įstatymo projektą yra patvirtinęs ir Izraelio NBO turės pateikti naujausią informaciją kas ketvirtį. Uh, E, informacija e, šitai pat turės būti skelbiama interneto svetainėse ir viešinama bet kokioje viešoje e, kampanijoje. Mes daug kartų girdėjome, kad Izraelio NBO jaučiasi esamos spaudžiamos politikų ir kad kitos šalis regione lyg ir išgyvena išlaisvėjimo etapą, Izraelija tendencija tarsi priešinga. Ir mes turime šiuos poslinkius sekti labai atidžiai. Dėl Kubos. Būtina atsižvelgti į tai, kad neseniai buvo e, sulaikyta Reina Luiza Tamajo 12 valandų e, Olando Sapatos e, sąžinės kalinio motiną. Jis mirė e, po bado streiko kalėjime. Ir mes manome, kad toks persiekiojimas yra dalis siekio susidoroti su opozicijos aktyvistais. E, Gilermo Farinijos taip pat buvo sulaikytas, bet dabar jau jisai atrodo yra laisvė. Kinija. Girdėjome, kad Hedepų, aktyvistas ir rašytojas, buvo išleistas sausio 23 dieną po aštuonių įkalinimo metų dėl to, kad jis buvo apkaltintas bandymų pakengti valdžiai, nuversti valdžią. Bet išgydome labai liūdnų žinių policija iškart beveik iškart, kai jis buvo paleistas, jį labai žiauriai sumušė ir mes suprantame, kad Jis buvo e, taip pat e, e, Sišeng rajone Pekine patalpintas į specialų sulaikymo centrą iškart po to trumpam. Tai pat Kinija Taip pat reikia prisiminti įvykius Tunise. ir deportacijų metnės į Centrinę Aziją gyventojų, e, kurios vyko Stalino valdymo metu. 67 metai suėjo nuo to, kai į Centrinę Aziją buvo perkelti visi čečienai ir ingušai. Ta atliko Stalino saugumo pajėgos. Tai tiek pranešimų, o dabar norėčiau pasiūlyti pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Bus pristatytas tyrimas apie žmogaus teisų konsultacijas su Rusija. Buvome apsisprendę e, paprašyti, kad būtų atliktas tyrimas apie ES politiką Rusijos atšilgių. Norėjome įvertinti, ar veiksminga yra dabar ES politika šioje srityje. E, tai reiškia, kad pirmiausia reikėjo žiūrėti į praeities veiksmus e, konsultacijų dėl žmogaus teisų srityje ir pasižiūrėti, koks buvo strateginis pasirinkimas, kokių veiksmų gali imtis ES ir ES po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas turėjo užsakyti tokį tyrimą, kadangi Europos išorės veiksmų tarnyba visą laiką atsisako pateikti vidaus tyrimo rezultatus mums. Taigi mes nutarėme veikti patys. Taip tuo pačiu pasakysiu, kad tikiuosi, jog bus pasiektas institucinis susitarimas. E, keistis svarbiais strateginiais vertinimais, jų rezultatais. Šiuo metu mes sužinojame, kad galime tik tai pamatyti vasarai rengiamą viešąją dalį šio tyrimo. Kaip suprantate, tai nėra mus tenkinantis faktas. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Europos parlamentas e, per praeitą plenarnę sesiją patvirtino rezoliuciją dėl įstatymo viršienybės Rusijoje. Vienbalsiai buvo išreikštas parlamento susirūpinimas dėl Rusijos teisės saugos sistemos ir žmogaus teisų pažeidinėjimų. Taip pat buvo pasakyta, kad ES turi išlaikyti šiuos klausimus aukščiausių lygmenių savo darbo tvarkėje. Jungtinių tautų vyriausioji e, įgaliotinė žmogaus teisėms, ponė Navi Pilai, priejo prie tų pačių išvadų kaip ir Europos parlamentas, e, neseniai apsilankiusi Maskvoje dėl žmogaus teisų. Baigdama norėčiau išreikšti e, tam tikrą pasitenkinimą dėl išorės veiksmų tarnybos, nes uh, praeitą savaitę lankantis ministrui pirmininkui Putinui žmogaus teisų klausimai buvo iškelti. Taip pat pamatėme gana nemažai teigiamų poslinkių pastaruoju metu. Tikiuosi, kad ambasadorius Čižovas e, patvirtins e, nes, neseniai padarytą pareiškimą, kurį padarė prezidentas Medvedevas dėl peržiūros e, grupės Jeigu teisingai supratau, ši teisininkų grupė pasižiūrės į kontroversiškas ir labai kritikuotas e, smarkiai e, bylas e, hodo, pono Hodorkovskio, Lebedevo taip pat ir e, pono Magnitskio e, bylose. Taigi tiek, o dabar norėčiau suteikti pirmajam žodį e, daktarui Richardui Jengs, kuris yra mūsų tyrimo e, vadovas. Jis taip pat vadovauja idėjų centrui Fride. Kalbės jis apie žmogaus teisės ES Rusijos santykiuose, apie konsultacijų e, rezultatus ir taip pat poreikį kai ką pakeisti formoje. Paskui suteiksiu žodį nuolatiniam Rusijos federacijos atstovui prie ES, Vladimirui Čižovui. Žodį labai džiaugiuosi, kad jisai pas mus lankosi. O vėliau pasisakys e, daktarė Rina Kionka. Ji atstovauja Europos išorės veiksmų tarnybai ir yra atsakinga už ES Rusijos e, konsultaciją žmogaus teisų klausimais. Taip pat e, man labai malonu pasveikinti poną Bjorn Engelsland, kuris yra Norvegijos Helsinkio komiteto generalinis sekretorius. Man ypač malonu, kad jis lankosi pas mus, kadangi Norvegijos Helsingio komitetas e, labai plačiai dirba tarptautiniu mastu Rusijos klausimais, taip pat e, posovietinėje erdvėje veikia labai aktyviai ir jūs turite konkrečios informacijos apie uh, padėtį vietoje. Labai džiaugiuosi, kad e, sutikote apsilankyti pas mus. Norvegija yra artima Europos Sąjungai ir jai taip pat labai svarbu užsitikrinti, kad žmogaus teisų konsultacijos plėtotųsi teigiamą linkme. E, kviečiu pasakyti po e, maždaug 10 minučių visus svečius, paskui surinksime diskusiją su parlamento nariais ir pamatysime, ar ponas Fleckensteinas e, galės atvykti pas mus, galbūt ir ponas Severin, kuris yra užsienio reikalų komiteto pranešės Rusijos klausimų. Šie du kolegos turėtų atvykti pas mus ir išsakyti savo nuomonę. So, um, now, uh, firstly... Pirmiausia, dešimčiai minučių norėčiau suteikti žodį Richardui Lanks, kad jis pristatytų šito tyrimo pagrindinės rekomendacijas ir pastabas. Dėkuoju už tai, kad pakvietėte mane pristatyti šitą pranešimą. Čia mes siekiame plačiai įvertinti ES pastangas užtikrinti žmogaus teises Europos Rusijoje ir savo pranešime mes the... stengiamės ypatingai pabrėžti Rusijos pilietinės visuomenės veikėjų E, nuomonės ir požiūrį ir taip pat rasti ryšį tarp konsultacijų žmogaus teisų klausimais ir kitomis bendradarbiavimo sritimis, kuriuose e, jau ES ir Rusija bendradarbiauja. E, yra plačiai sutariama dėl to, kad dabar ES ir Rusijos žmogaus teisų konsultacijos nebuvo labai efektyvios iš Europos pusės e, tai mus, e, žiūrint, tai mus nuvilia. Ir um, akivaizdus klausimas yra tai, kad e, tai jau pažymėta kitose e, ataskaitose, kad e, konsultacijose kilę klausimai turi būti tikrai skubiai išspręsti. Ir mūsų apklausti asmenys iškėlė labai svarbių klausimų, apie kuriuos jau šitas komitetas žino. Mes norėtume kad konsultacijose dalyvautų daugiau protagonistų ir taip pat pilietinės visuomenės atstovų, taip pat vidaus reikalų ministerijos, prokuratūros atstovų. Mes e, norėtume ypatingai pamatyti konkretesnius tikslus ir matavimo standartus, pagal kuriuos galima būtų spręsti apie konsultacijas. E, taip pat norėtume daugiau E, aukštesnio ligmens, kuriame būtų aptariami šitie klausimai, kurie iškeliami per konsultacijas. Ir manau, kad visi šitie klausimai yra labai skubus, tai buvo aptarta komitete jau anksčiau. Savo pranešime mes tengiamės apžvelgti platesnę ES žmogaus teisų politikos dimensiją ir ieškojame sąsajų, kaip jas galima būtų įgyvendinti, kad galima būtų pašalinti tam tikras kliūtis. E, mūsų apklausti asmenys e, išreiškė susirūpinimą dėl to, kad e, žmogaus teisų konsultacijos yra gana žemo lygmens ir tai yra panaudota kaip politinė priemonė Rusijos atžvilgių. Atrodo, kad jie suvokia, jog žmogaus teisų dialogas kol kas nebuvo tinkamai priderintas prie Europos pagalbos projektų. Ir ateityje e, siekiama, kad šie du e, svertai, dialogas ir pagalba, vienas kitą e, sustiprintų ir papildytų. Per konsultacijas aptartus klausimus reikia toliau sekti Europai, sekti, kaip jie yra įgyvendinami, kaip įgyvendinami projektai, ypač mūsų respondentai e, sakė, kad reikia didesnės sąsajos tarp konsultacinio proceso ir modernizavimo instrumento e, kurį šiais metais patvirtino Rusija ir Europa. Ir tai e, pastiprintų bendradarbiavimą ateityje. Tai galima būtų susijęti su žmogaus teisų konsultacijomis ir tada politinėje dialogą galima būtų koncentruoti į e, konkrečias temas susijusios su žmogaus teisėmis, kad ateitie galima būtų pasistumėti prieki. Jeigu ateityje ES nepasisektų susijęti savo dialogą ir pagalbą, tai Europos parlamento komit, e, teisės komitetas turėtų pareikalauti, kad ES būtų atsakingesnė šiuo atžvilgiu. Ir reikia, kad taip pat daugiau kad mažiau, mažesniais kiekiais, bet daugiau pagalbos būtų teikiama daugiau orga, didesniam skaičių organizacijų ir E, pilietinės visuomenės veikėjai prašo, kad institucinė pagalba būtų labiau ilgalaikė, o ne trumpalaikė, kad tai nebūtų tiesiog trumpalaikės dotacijos. Taip pat, kad e, reiktų daugiau organizuoti dvinių programų ir ne, specialistų pasikeitimų. Mūsų respondentai mane, kad Rusijoje buvo susitarta dėl, daug valstyb... dėl didesnio bendradarbiavimo tarp valstybinių Rusijos e, institucijų ir tai yra labai geras žingsnis į priekį, ateitie reiktų jį e, plėtoti. Tačiau reikia, kad ES taptų e, šiek tiek skaidresnė. Ką ji daro, kaip ji dirba su tomis institucijomis nes e, tai suteiktų daugiau potencialo reformoms. E, ir e, yra apribotas biudžetas Europos vyriausybėse ir komisijoje ir manoma, kad Europos teikiamos pagalbos kokybę reikia gerinti. Mes susidūrėme su jau žinoma kritika dėl žmogaus teisų dialogo ir manome, kad tas dialogas turėtų būti prieinamas ir mažesnėms organizacijoms. Ir lab, daug, pag, daugiau pagalbos reikia teikti ir mažesniems miestams, ne tik tai Maskvai. Kalbant apie pilietinės visuomenės forumą, čia taip pat buvo ginčiamasi, kad šitas forumas neturėtų būti tiesiog pokalbių svetainė. Mes turime išmokti savo pamoką iš rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo. Jis buvo naudingas kaip e, susitikimų forumas, tačiau apčiuopiamų rezultatų nedavė. Šitas forumas ateityje turėtų būti priderintas prie e, konkrečių e, iniciatyvų bei potencialų susijusių su bendradarbiavimu tarp ES ir Rusijos, didinant institucinius pajėgumus. Taip pat e, reikia, kad e, būtų įvestos tikslinės sankcijos, kurias siūlė e, Europos parlamentas konkrečių kiekvienu atveju. Mes manome, kad ES turėtų efektyviau bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis kai e, jos viena su kita e, konkuruoja ir kyla pavojus, kad jos viena kitai pakenks ir negerb žmogaus teisių. ES turėtų labiau bendradarbiauti su e, tomis iniciatyvomis, kurias iškėlė Junktinės valstijos. Vietiniai respondentai teigė, kad ES turi įvesti savo dialogą dėl žmogaus teisų į naują um, bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimą. Ir paskutinė mano mintis būtų, uh, ar konsultacijas reiktų nutraukti ar ne. Mes manome, mes E, sužinojome, kad pilietinės visuomenės atstovai čia šiuo klausimu nesutarė. Todėl mes bandėme pragmatiškai į tai pažiūrėti. Kur galima būtų bendradarbiauti Rusijos vyriausybei ir Europos Sąjungai, tačiau taip pat manome, kad kai kurios pilietinės visuomenės organizacijos norėtų e, tęsti šitą konsultacijų procesą ir norėtų, kad ES pradėtų nustatyti tam tikras ribas, e, kurias peržengus galima būtų galvoti apie e, tų diskusijų nutraukimą. One, um... Labai ačiū. Ir norėčiau papildyti jūsų pasisakymą. Jūs minėjote ES ir Rusijos pilietinės visuomenės forumą, kuris galbūt dar nėra atsiradęs, bet netrukus turėtų atsirasti, nes e, yra numatytas steigiamasis posėdis Prahoje e, kovo 28-9 dienomis ir kai kurie e, parlamentarai, Europos parlamentarai yra šio prisideda prie šio renginio biudžeto. Ir tikiuosi, kad e, netrukus e, mes e, pamatysime, kad bus pasimėta į priekį šioje srityje. Dabar norėčiau suteikti žodį Vladimirui Čižovui, kuris papasakos apie konsultacinį procesą tarp ES ir Rusijos ambasadorių žodis jums. Thank you very much. Ačiū labai. Savo pasisakymą norėčiau pradėti pasidžiaugdamas pakomitečio iniciatyvą surenkti šį posėdį ir aptarti tokį svarbų klausimą, kaip kad išsiaiškinti, ar efektyvios yra e, mūsų konsultacijos dėl žmogaus teisių pakankamai svarbi mūsų politinio dialogo dalis. Konsensusas, kurį regime čia, šioje posėdžių salėje ir kurį išsakė e, nemažai narių, liudyje apie didelį Europos parlamento narių susidomėjimą žmogaus teisų situaciją Rusijoje. Na, e, šiaip ar taip, E, klausimą, kurį norėčiau užduoti e, gerbiamai pirmininkiai, yra, ar pakomitetis turi pakankamai įgaliojimų išnagrinėti visą mūsų konsultacijų dėl žmogaus e, teisių apimti. Bent jau pusė konsultacijų darbų tvarkės apima situacija dėl žmogaus teisių Europos Sąjungoje ir tai jau nepatenka į PAP komitečio e, veiklos sritį. Taigi mane nelabai nustebino, kad pakomitečio inicijuotas tyrimas susitelkė tik ties viena peizažo dalimi, būtent žmogaus teisų situacija Rusijoje. O norint padaryti tinkamas išvadas, apie tai, ar konsultacijos yra naudingos, turėtumėme įsiaiškinti situaciją iš visų pusių, o ne žvelgti jai tik iš vienintelės perspektyvos. Be abejo, netobulame pasaulyje tobulų nėra. Nėra ne vienos pasaulio šalies, kiek žinau, kuri galėtų tvirtinti, jog neturi problemų dėl žmogaus teisių. Aišku, nėra įmanomas politinis dialogas tarp Rusijos ir ES tikintis, kad jis bus tobulas. Reikia susitaikyti su trūkumais. Šiaip ar taip mes džiaugiamės, kad vyksta konsultacijos dėl žmogaus teisų su Europos Sąjunga, tačiau manome, kad abi pusės turėtų dėti vienodai pastangų susidaryti tikslesnį vaizdą, kokia yra situacija pas partnerius bei nubrėžti bandras gairias darbui tarptautiniuose forumuose, kaip kad pavyzdžiui Junktinių tautų žmogaus e, teisių komitetas, beje šiandien anksčiau Ženevoje prasidėjo jo posėdis. Taigi, lyginant žmogaus teisių konsultacijas su kitomis politinio dialogo dalimis, būtų galima pasakyti, kad jos yra labai išsamios, ir trunka nepaprastai ilgai, konsultacijos dažnai trunka ilgiau nei vieną darbo dieną. Tyrimo autoriai iškėlė klausimą, ar turėtumėme e, tą procesą vadinti konsultacijomis ar dialogu. Aš manau, tai yra tik tai formalus e, klausimas, kadangi konsultacijos yra mūsų politinio dialogo daly, dalis ir būtų kvaila kalbėti apie dialogą dialogę. Taip pat e, dviejų pusių pozicijų atspindėjimas, ypač Rusijos pusės pozicijos, mane kiek e, sutrikdė, uh, kad e, teisėjai tvarkos agentūrų darbuotojų įtraukimas galėtų padidinti dialogo efektyvumą ir skaidrumą. Manau, kad kolegos iš Rusijos atstovaujantis, atstovaujantis šalį e, šiame dialoge turi pakankamai sugebėjimų ir žinių gerai ginti Rusijos poziciją. Taip pat pasiūlymas, kad konsultacijos e, galėtų e, vykti Maskvoje. Norėčiau prisiminti oficialų ES dokumentą, gairės dėl santykių su trečiosiomis šalimis ir ten pažymama, kad dialogų, kuriuose aptariami dvišaliai reikalai, e, yra rengiami Briuselėje ir tą tradiciją reiktų vadovautis ateityje. Kadangi Rusija yra atvira ir skaidri visuomenė, kurioje, aišku, pilietinė visuomenė tik e, auga ir stiprėja kol kas, yra pasirengusi bei stiprinti ryšius su partneriais ES ir kitur pasaulyje. Rusijos NVO jau palaiko artimus ryšius su partneriais ar partnerėmis Europos Sąjungoje. Taigi pasiūlymas, kad Europos Sąjunga ar Europos komisija uh, turėtų e, veikti kaip tarpininkė tarp Rusijos vyriausybės ir Rusijos NVO yra netoks, kuris galėtų padėti sustiprinti mūsų santykius, pasakysiu labai atvirai. E, Rusijos tarnyboms nereikia tarpininkų bendraujant su Rusijos NVO. Jeigu atidžiai stebite situaciją, greičiausiai žinote, kad prezidentas, premjeras, kiti e, aukšti pareigūnai, ministrai nekarta buvo susitikę su Rusijos pilietinės visuomenės atstovais, su Rusijos NVO. Per šiuos e, sutikimus buvo išsakyta ir taip pat vėliau atsižvelgta į dalį išsakytų pasiūlymų ir buvo primti atitinkami politiniai sprendimai. O grįžtant prie pagrindinio tyrimo klausimo ir pagrindinio e, šiandienos e, darbo tvarkės klausimo, ar žmogaus teisų konsultacijos yra efektyvios. Aš nelaikyčiau, kad čia reiktų viskas skirstyti į juodą ar baltą. Aš e, greičiau prabilčiau apie efektyvumo kriterijų nustatymus. Kokie yra tie kriterijai ir iš kur jie atsirado? Galiausiai tikiuosi, kad šiandienos susitikimas padės užtikrinti skaidresnį ir efektyvesnį dialogą tarp ES ir Rusijos. Tačiau siūlau to pačiu vengti tranzistorių sindromo. Ir kas šiek tiek domėjusi fiziką, žino, ką turiu omenyje. Tranzistorius yra laidininkas, ar teisingai sakant, puslaidininkis, kai e, elektra gali judėti viena kryptimi. Ir mes to tikrai norime išvengti. Turime judėti abiejomis kryptimis. Um, uh... E, Dėkuoju. Paskui surinksime diskusiją ir jums bus, manau, pateikta klausimų. Uh, O dabar suteiksiu žodį daktarai Rinai Kionka, kuri yra atsakinga už konsultacijas. Prašom, Rina, žodis jums. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju už suteiktą galimybę pakalbėti apie ES Rusijos konsultacijas dėl žmogaus teisų. Mes esame labai patenkinti konsultacijomis, e, taip pat atliktų tyrimų ir taip pat džiaugiamės, kad atvyko pagaliau po daugelio kvietimų ambasadorius į posėdį. Pone ambasadoriu, aš labai apgailestauju, kad iš tikrųjų labai mažai narių atėjo į komiteto posėdį. Pirmiausia, pasakysiu E, labai įdomu, jog Fride e, atliko šią studiją apie ES Rusijos konsultaciją žmogaus teisų klausimais. Tai jūs tikriausiai, e, daktarė Jeng, pastebėjote, kad vyksta keletas tyrimų ir vertinimų. Mes žiūrime į bendradarbiavimo teisinį pagrindą, apie konsultacijų vietą plačiame ES Rusijos santykių kontekste Taip pat pasižiūrėjome į bendradarbiavimo priemonės ir į galimybės e, užsitikrinti geresnius rezultatus. Palyginome mūsų ankstesnę patirtį su mūsų partnerių patirtimi tiek ES, tiek už ES ribų. Lyginome savo rezultatus su Jungtinė karalystė, taip pat JAV, Norvegija ir Šveicarija. Taip pat kalbėjome su daugeliu suinteresuotų šalių, kaip ir jūs. Įtariu, kad galėjome kalbėtis ir su tais pačiais žmonėmis, įskaitant valstybės narės, ES pareigūnais, Rusijos tarptautinės ne NVO, Rusijos uh, uh, atstovų kalbėjome su Rusijos atstovais iš užsienio reikalų ministerijos, taip pat e, daug laiko skiriame diskusijoms su Europos parlamento nariais. Atsižvelgdama į visą tai norėčiau pasveikinti Fridę, kad tyrime atspindimi visi pagrindiniai dalykai, e, jie taip pat minimi ir mūsų vertinime. Pirmiausia, pasakysiu, kas yra leitmotyvas E, daktaras Jang jį taip pat paminėjo. Tai yra veiksmingumas. Ir tai, kad veiksmingumas labai daug kuo priklauso nuo to, kaip ES sugeba įdėti e, šį dialogą į platesnį kontekstą. Tai yra pats svarbiausias dalykas. E, kuo labiau susijęsime šį dialogą su platesniu paveikslu ir užtikrinsime tam tikrus ryšius su projektais bendradarbiavimo kitais e, labai plačios ES Rusijos partnerystės aspektais, tai tuo e, užsitikrinsime didesnį veiksmingumą ir mums reikia siekti, kad e, darytume viską teisingai. Dėl žmogaus teisų diskusijų įdėjimo į platesnę politinę uh, sistemą, pratesdama šią mintį, aš dar kai ką pasakysiu dėl veiksmingumo. Ambasadorius teisus, labai sunku įvertinti veiksmingumą ar rezultatus ir ES e, gal, var, gali sakyti, kad kai kur viskas vyksta lyg ir neblogai. Uh, bet ne viskas yra gerai ir neaišku, ar ES yra susijusi su tomis neigiamomis tendencijomis. Taigi reikia labai atsargiai viską vertinti. Kaip pasakytų ekonomistai, e, suskaičiuoti galima tai, ką galima suskaičiuoti. Taigi reikia galvoti apie kvantifikavimą tam tikrą elementų. Dabar modalumai vieša paslaptis, kad ES matytų, kad konsultacijos e, būtų susijusios su glaudesniu bendradarbiavimu konkrečiais žmogaus teisų klausimais, taip pat, kad būtų siekiama konkrečių rezultatų. Girdėjome jau apie tai, kad svarbiausi dalykai e, yra susijęs su vieta, dalyviais, nuo to daug kas priklauso. Ambasadorius e, minėjo tai, kad diplomatai turi visą informaciją ir gali dalyvauti diploma, e, dialoge. Iš tikrųjų, Rusijos diplomatai puikiai išmano savo reikalą, tačiau ne vienas diplomatas ir jie negali mums suteikti platesnės informacijos, bazinės informacijos, pavyzdžiui, apie ikiteisminį sulaikymą, kaip viskas vyksta sulaikymo centruose ir panašiai. Ir dėl to mes norime, kad būtų atstovaujama atitinkamoms šakinėms ministerijoms ir organizacijoms, nes jos susiduria su kasdieninėmis situacijomis. Aš jokių būdų nenoriu kvestionuoti Rusijos diplomatų gebėjimo atstovauti Rusijai. Ne apie tai kalbu. Svarbiausias dalykas yra susisiekti su žmonėmis, kurie užsima tiesiogiai tam tikrą veiklą. Tai yra keletas pastebėjimų, e, kur mūsų išvados sutampa su Fride centro išvadomis, apie kurias kalbėjo dr. Sieng. Bet mes kai kur naudojame skirtingus e, metodus ir prieėmė prie skirtingų išvadų. Ir aš e, paminėsiu keletą punktų, keturis. Pirmiausia, mes lyginame skirtingus modelius žmogaus teisų dėrybų su Rusija ir žiūrėjome į kokybinį aspektą. Pavyzdžiui, laikas skiriama diskusijoms, temas E, dvi šalės, daugia šalės tarybos. Išanalizavę šios aspektus mes e, išiškinome keletą stiprių aspektų ES Rusijos dialogė, lyginant su kitais. Pavyzdžiui, raštiškas keitimasis nuomonėmis dėl atskirų atvejų, tai yra unikalus dalykas ES Rusijos konsultacijose taip pat bendradarbiavimas su tarptautinės ir Rusijos pilietinės visuomenės atstovais. Tikriausiai e, iš visų konsultacijų šis, rytis, šios, šis konsultacijų aspektas yra geriausiai struktūrizuotas. Taip pat e, intensyvumas aukštas konsultacijų vyksta susitikimai du kart per metus. Ir taip pat, kad yra mm, galimybė prognozuoti mūsų veiklą. Mes sistemiškai dirbame su partneriais iš Rusijos. Antras pastebėjimas ar antras pavyzdys, e, kur mes pasižiūrėjome beveik į tos pačius dalykus, bet kur išvados skiriasi. Tai yra koordinavimas daugia šalyse organizacijose. Fride tyrimas teigia, kad galbūt ES turėtų uh, apriboti savo veiklą, palikdama vietos SBO ir Europos tarybai. Mes manome priešingai, reikia kaip galima daugiau išlai, užsitikrinti horizontalių um, galimybių ir įvairiose organizacijose juos kelti. Ir mūsų nuomonė, tam tikros teminės organizacijos, šaknės organizacijos yra labai gera vieta tą daryti. Trečias pastebėjimas e, dėl skirtumų su Fride pats, pati esmė tyrimo. Fridės tyrimo pavadinimas yra ES žmogaus teisų politika Rusijoje. Mes savo vertinime žiūrėjome konkrečiai į pačias konsultacijas ir taip pat pasižiūrėjome į kontekstą. Konsultacijų o konsultacijos e, laikomos e, viena iš daugelio priemonių žmogaus teisų srityje srityje, bendradarbiaujant su Rusija. Ir ketvirtas skirtumas, kuris rodo labai dėlį skirtumą tarp mūsų ir e, e, daktaro Jeng vertinimo. Mes niekuomet net ir negalvojame, kad reikėtų sustabdyti dialogą. Valstybės narės labai aiškiai nuo pat pradžių mums e, sakė, kad ES yra nepaprastai svarbu kalbėti apie žmogaus teisę su Rusija ir e, reaguojant į tai, ką pasakė ambasadorius, e, užsitikrinti galimybę teikti klausimus. Aš visiškai sutinku su tuo, kad mes negalėsime Rusijai išduoti rimtų skausmingų klausimų, jeigu negalėsime sutikti su to, kad Rusija teiks tokius pat klausimus apie Europos Sąjungą. Taigi mintis sustabdyti darybas net nebuvo kilusi mums. Pone pirmininkė, jūs anksčiau e, kalbėjote apie vykdomosius susitikimus praeitą savaitę. E, yra tam tikros specifikos Europos e, komisijos e, generalinis sekretorius yra atvykęs ir sureaguos į jūsų pastebėjimą. Dėkuoju. Dabar aš galbūt ir paprašysiu ponios Šimanskos, kuri vadovauja skyriui ryšiams su institucijomis iš komisijos generalinio sekretariato, kad ji e, tartų porą žodžių dėl e, darbo ir pasitikėjimo mūsų pakomitečių. As you know, the meeting... Ačiū pirmininkė. Kaip žinote, posėdis vyko vasario 24-ąją. Vizido uh, tikslas buvo uh, įvertinti renginį, kuris sekė po ankstesnio uh, komisaro, komisarės, komisaro vizito. Uh, 2005 metais. Mes siekiame sustiprinti bendradarbiavimą susijusi su mm, modernizacija ir partnerystė. E, mes norėjome vertinti žingsnius, kurie Europos komisijai ir Rusijai padės žengti į priekį, siekiant bendros naudos. Buvo keli posėdžiai ir e, Taip pat e, buvo Buvo kalbama apie finansinius bei ekonominius e, klausimus, e, žemės ūkį, švietimo klausimus ir taip toliau. Taip pat buvo dvišaliai posėdžiai, tarp jų ir tarp e, premjero Putino ir komisijos pirmininko Baroso. Ir tarp jų buvo ir tetatet posėdis, kuris vyko maždaug vieną valandą. Jie aptarė teisės viešpatavimą, žmogus teises, uh, Pirmininkas Baroso iškėlė atskirus atvejus, kaip, pavyzdžiui, Magnitsko, Khodorkovskio bei Politkovskojos bylas. Komisijos pirmininkas Baroso pabrėžė, kad labai svarbu, jog šitos bylos būtų išspręstos ir kokią žalą tai daro Rusijos e, reputacijai investicijai, investuotojų ir ES atžvilgių. Ir diskusija buvo gana pozityvi ir joje dalyvavo visos, visapusiškai abi pusės. E, vizitai bei e, dvišalės e, dvišalės dėrybas stebėjo Interfax, tai yra žiniasklaidos priemonė Rusijoje. Ir buvo pranešta, kad viskas buvo atspindėta uh, teisingai ir pirmininkas Baroso net paminėjo Europos parlamento rezoliuciją e, po posėdžio, e, per posėdį su premjeru Putinu. Labai ačiū už šitą pranešimą. Be abejo, e, niekas nesistebi tuo, kad institucijos sutarė, jog labai svarbu šitą dalyką aptarti kas, tai, kas buvo pabrėžta Europos parlamento rezoliucijoje, kuri buvo pateikta prieš kelias savaitės iki šio vizito. Dabar norėčiau suteikti žodį Norvegijos Helsinkio komiteto generaliniam sekretoriui, ponu Engels Land. Labai dėkoju Jums už tai, kad mane čia pakvietėte ir už Jūsų malonius žodžius. E, mano organizacija Norvegijos Helsinkio komitetas E, iš esmės dirba Europoje ir e, stebi žmogaus teisų pažeidimus, juos e, registruoja ir taip pat mes vykdome žmogaus teisų švietimo programas. Daugelį metų mes esame aktyvus ir kritiškas balsas prieš žmogaus teisų situaciją Rusijoje. Ypač mes pasisakome Um, už žmogaus teisų gynėjus toje šalyje ir iškeliame klausimus uh, dėl humanitarnės teisės Čečenijoje bei kitur Šiaurės Kaukaze mm, įvykstant įvairiems įvykiams. Ir aš daugelį metų dalyvauju žmogaus teisų dialoge tarp Norvegijos ir daugelių kitų šalių, pavyzdžiui, Indonezijos bei Kinijos. Ir šie abu dialogai per šios abu dialogus dalyvavo abi visuomenės, taip pat jie dalyvavo pilietinės visuomenės atstovų. Ir ilgą laiką mes pabrėžėme, kad Norvegijos Rusijos žmogaus teisų konsultacijos turėtų būti labiau visapusiškesnės visapusiškesnis dialogas ir apimti pilietinės visuomenės atstovus iš abiejų šalių. Aš sutinku su pagrindinėmis pastabomis ir išvadomis šioje, šiame pranešime, kurį tik išklausėme. Ir man jis labai įdomus. Šitą ataskaitą labai įdomi ir labai atitinka e, mano nuomonę. Mano organizacijoje, Norvegijos Helsinkio komitete, mes labai sunerime dėl to, kad žmogaus teisų situacija Rusijoje negerėja. Ir dar daug ką reikia a, patobulinti. Žmogaus teisų grupėms bei aktyvistams Rusijoje reikia teikti daugiau pagalbos, bendradarbiavimo, su jais reikia susisiekti, juos reikia pripažinti ir įtraukti. A, Europa turi iškelti žmogaus teisų klausimus e, Rusijoje žmogaus teisų padėti Rusijoje į aukščiausius politinius lygmenis. Ir manau, kad šitą dialogą reiktų toliau plėtoti ir tai turėtų būti tik tai vienas iš daugelio instrumentų, priemonių, e, skatinančių e, geresnę žmogaus teisų padėtį Rusijoje. Aš kalbėjausi su Svetlana Genuškina žmogus teisų aktyvistė Rusijoje ir taip pat ji buvo nominuota Nobelio e, premijai praėjusiais metais. Ir e, aš e, paklausiu, ką man reiktų perduoti šiandieną per šitą posėdį nuo jos. Ir ji man kai ką pacitavo, ką aš norėčiau Jums pasakyti. Jūs, tai yra ES, turėtumėte apie tai, e, apie tai, kas dedasi Rusijoje, sakyti visą tiesą. Europos šalis turi savo vertybės iškelti aukščiau nei savo interesus. Ir jūs turėtumėte įtraukti pilietinę visuomenę bei NVO į e, šį dialogą bei konsultacijas su Rusija. Manau, kad tai yra žmogaus teisų bendruomenės Rusijoje e, minties esmė. Mes turime spręsti e, klausimus, kurie e, susiję, kurie išslypi už šitos minties. ES nuo 2005 metų dalyvauja e, žmogaus teisų diskusijoje su Rusija ir labai sunku pastebėti E, esminę pažangą, kuri, būt, kuri galėtų būti padaryta per šį procesą. Atvirkščiai atrodo, kad situacija, žmogaus teisų situacija, gynėjų situacija vis blogėja, e, jie prieš juos smurtaujama, prieš žymius žmogaus teisų aktyvistus yra rengiami užpoliai. Žmogaus teisų organizacijos E, pateikė ataskaitas, cituoju, kurioje sakoma, kad 2010-2011 e, metais e, buvo užsipulti 11 žmogaus teisų aktyvistų Rusijoje ir nužudyti. Ir uh, Rusija taip pat dabar labai sunku pamatyti kažkokią politinę valią ir interesą Rusijoje šitas konsultacijas plėtoti toliau. Iš kitos pusės man neaišku, kad ne, nekivaizdu, kad ir ES turi pakankamai politinės valios įvesti reikiamą pagrindį, pagreitį šiame procese. Man tai yra principo reikalas. Mes turėtume kontaktuoti ir diskutuoti, e, vykdyti dialogą, vesti konsultacijas. Tai turi būti paremta aiškia politinė valia iš abiejų pusių. Jos turi norėti kažką pasiekti ir nori e, toliau užtikrinti žmogaus teisų apsaugą, stiprinti jos e, užtikrinimą ir taip pat įtraukti savo pačių visuomenės atstovus, taip pat ir pilietinės visuomenės atstovus. Porą žodžių norėčiau tarti apie tai, kad reikia teikti paramą pilietiniai visuomeniai, žmogaus teisų uh, grupuotėms bei e, aktyvistams. Ataskaita, apie kurią dabar kalbama, pristato naudingas konkrečias rekomendacijas apie tai, kaip ES gali pagerinti e, savo pagalbą e, žmogaus teisų gynėjams. E, ta pagalba, ta parama turi būti mažiau biurokratiška, mažiau sudėtinga. Taip pat norėčiau pridurti, kad labai svarbu priminti Rusijos lyderiams apie tai, kad reikia pakeisti E, žmogaus teisų organizacijos pristatymą Rusijoje, tai kaip jie pristatomi Rusijoje. Žmogaus teisų aktyvistai e, valstybei daro teigiamą ir pozityvę įtaką, taip pat visai visuomeniai. Taip pat norėčiau iškelti klausimą dėl būtinybės pagerinti e, žmonių galimybės išvykti iš Rusijos ir atvykti į Rusiją. E, yra pasiūlyta e, įsteigti mechanizmą, kuris leistų žmogaus teisų gynėjams ir aktyvistams kreiptis į Europos e, tarybos žmogaus teisų teismą pagal supaprastintą procedūrą. Ir atrodo, kad Rusija žmogaus teisų aktyvistams taiko apribojančią politiką ir visai sunkina e, įvairiems e, tarptautinių organizacijų žmogaus teisų aktyvistams atvykti į Rusiją. Ir e, taip pat kai kuriems uždraudžiama gauti vizą į Rusiją. Pavyzdžiui, man pastarosius du metus e, ne, neleidžiama atvažiuoti į Rusiją. Aš manau, kad mes turime sukurti mechanizmą, pagal kurį žmonės galėtų atvykti į Rusiją ir išvykti iš ten ir bendradarbiauti bei teikti vienas kitam paramą. Ačiū. Ačiū kolega, ačiū už tai, kad kritikavote ne tik Rusiją, bet ir Europos sąjungą. Reikia mums kritikos, kad suvoktumėme geriau, ką reikia tobulinti. Taigi, ponė ambasadoriau, akivaizdu, kad mes daug dėmesio skiriame žmogus teisų situacijos gerinimui Europos Sąjungoje ir be abejo pastaraisiais mėnesiais regėjote daug aštrių diskusijų šią temą parlamentarą. Akivaizdu, kad žmogaus teisės nėra tik šio pakomitečio kompetencijoje ir tai yra labai gerai, nes žmogaus teisės apima pačius įvairiausius aspektus ir kaip kad pilietinės teisės, pavyzdžiui. Taip pat mes aktyviai diskutuojame apie slaptuosius sulaikymo centrus, kurie veikia bendrijos teritorijoje. Ir čia yra pagrindinis komitetas pilietinių teisių kuris nagrinėjo šį aspektą. Dabar pradėsime diskusijas ir kaip regiu ponas Berman, ponė Sinclair e, paprašė žodžio Tais Berman. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Rusijoje e, gyvenau trejus metus, dirbau Maskvoje žurnalistu nuo 90-ųjų iki 93-ųjų, regėjau kaip žlugo Sovietų sąjunga ir kaip e, atkūrė nepriklausomybės arba sukūrė nepriklausomybę daug valstybių. E, Rusijos piliečiai labai nusivylė, regėdami kaip žlunga jų valstybė, todėl reikia tą suvokti. Tikrai mes negalime e, suprasti Rusijos, nerodydami pagarbos e, rusams ir rusų pasitikėjimas savimi tikrai yra susviravęs. Tai nėra labai geras dalykas ir per 20 metų daug kas pasikeitė, daug ką reiktų išmokti. O pavyzdžiui, pamokos artimuosiuose rytuose. Būtų klaidinga užsienio politiką laikyti politiką, kuri apima tik geopolitinius interesus, tarsi žmogaus teisės, pilietinė valstybė, teisinė valstybė, nerūpėtų kiekvienam pasaulio gyventojui. Stabilumas gali atsirasti tik tuomet, kai gerbiamos kiekvieno piliečio teisės. Ir dabar reikia pereiti prie Rusijos ir jos sudėtingos žmogaus teisių situacijos. Kaukaze visiškas nebaudžiamumas e, vyrauja, grobiami žmonės, kankinami, e, policininkai, kartais kitokios saugumo pajėgos grobia žmonės, bes, e, beslano motinos niekada nesusilaukė supratimo ir pagarbos, kurios nusipelno mm, iš Rusijos pareigūnų. Taigi tai taip pat yra žmogaus teisės ir tai reikia atsižvelgti. Mane tiesiog papiktino tai, kaip su jomis elgėsi Rusijos pareigūnai. Pirmiausia, jie mm, jos nukentėjo nuo teroristo, o po to nuo pačių Rusijos pareigūnų Rusijoje žūsta žurnalistai. Ana Politkovskai, aš ją pažinojau, mes e, esame kartu vakarienevę ir daug bendravę ir sunku bendrauti su žmonėmi, su žmogumi ir su, susitaikyti su tuo, kad kitą dieną jo gali nebelikti, jis bus nužudytas. Taigi žmogaus teisių dialogas yra būtinas, tai nėra kažkokia prabanga ar trumpas pokalbis tarp Putino ir Barozo. Tai yra platus procesas, į jį turi būti įtraukti visi NVO. Tikrai keista, kad Rusija neleidžia e, įvairių ministerijų atstovams dalyvauti konsultacijose. Akivaizdu, kad e, teisingai pažymėta, jog šie darbuotojai turi praktinių žinių, kokia yra situacija. Reikia suvokti ir sulaukti atsakymų, kodėlgi taip yra. Taip pat nesuprantame, kodėlgi nebaudžiamumas e, nėra e, problema Rusijai. Juk teroristai vykdo išpolius prieš e, eilinius piliečius ir nėra pateisinimo tokiems veiksmams, tačiau kuomet šalis yra stabili, kuomet ten yra gerbiamas politinės teisės, tai mm, teroristinių išpolių galimybė yra mažesnė. Akivaizdu, kad stabilumo nori tiek Rusija, tiek mes. Norėčiau dar pabrėžti būtinybę geriau finansuoti siekti per ateinančius septynerius metus es žmogus e, teisių ir demokratizacijos instrumentą. Tai yra mūsų tiesioginis interesas. Mums reikia finansuoti NVO, kitus Rusijos pilietinės visuomenės atstovus ir tokiu būdu padėti jiems sėkmingiau kovoti už žmogaus teisės tiek Rusijoje, tiek visame pasaulyje. Taip pat reiktų pabrėžti būtinybę esbo žmogaus e, teisio instrumentą. Ir šis instrumentas yra puikiai priemonė rinkimams stebėti ir e, Rusijai nepatinka ši organizacija, bet Ukrainoje kitur e, puikiai padirbėjo šis instrumentas. Ir aš dar daug ką galėčiau pridurti, tačiau noriu baigti savo pasisakymą, nes nekantrau išgirsti ambasadoriaus atsakymų. Pirmininkė, ačiū, ponė Berman. Ehm, aš, jūs ir vicepirmininkė Andreikienė ehm, viešėjame praėjusį rudenį Šiaurės Kaukaze. Dabar ponė Sinclair. Ačiū, ponė pirmininkė iškart norėčiau prisijungti prie pono Berman išsakytų minčių, ypač dėl pagarbos piliečiams. Mano nuomonė, dialogas nepaprastai svarbus, net jeigu ir nėra pažangos, e, dialogas ir kalbėjimasis yra pakankamai svarbus procesai. Tačiau ką man sudėtinga suvokti, tai, kad dialogas vyksta nuo penktųjų metų ir per visą šį laiką Rusija priėmė e, daug keistų įstatymų ir pakeitė savo baudžiamąjį kodeksą. Ir ten galima e, žmogų savavališkai paskelbti ekstremistu ir tokius ekstremistus už Rusijos teritorijos galima likviduoti pakankamai laisvai. Ponas Litvinenko, kuris buvo šeštųjų metų e, lapkritį nužudytas ir e, Britanijos prokuratūra mano, kad turi pakankamai e, duomenų, jog jį nužudė asmo šiuo metu esantis Dūmos nariu. Ir tikrai nesuprantama, kodėlgi Barozo nekelia šio klausimo ir neprašo, kad šis žmogus būtų išduotas Junktiniai karalystiai ir būtų teisiamas už jo galimai padarytus nusikaltimus. Aišku, panašus įstatymai yra patogus ir naudingi. Taip pat būtų įdomu sužinoti e, štai ką. Ambasadorius sako, kad Rusija yra atvira ir skaidri, tačiau Jungtinės karalystės pareigūnams nepadėjo labai stipriai. Taip pat e, girdime, kas nutinka su Rusijos režimo priešininkais. Kolega iš Norvegijos konstatavo, kad žmogaus teisų situacija prastėja Rusijoje. Devintaisiais metais uh, uh, suteikta Sakarovo premija organizacijai Memorial ir sulaukta pakankamai priešiškos reakcijos iš uh, Rusijos. Uh, tačiau tarptautinė bendruomenė ir ES tylė Rusija gali nekliūdamai blizgėti tarptautinėje šviesoje. Ar tikrai galima sustaikyti su to, kad Rusija ir Kinija rengia mm, labai svarbias tarptautinės žaidinės, kai ten situacija tokia prasta. Aišku, panašios mintis, kaip kad mano, nėra labai palankiai sutinkamos Rusijos pareigūnų pirmininkė. Ačiū. Dabar ponas Zimkė, komiteto vicepirmininkas. Ačiū. Jei leisite, norėčiau pakomentuoti kai kurias išsakytas mintis. Norėčiau aptarti keletą atskirų atvejų. Kartais susidaro įspūdis, kad e, atvykę į mūsų pakomitetį svečiai dažnai galvoja, kad mes giname žmogaus teisės ir tą darome tik trečiosiuose šalise. Norėčiau pabrėžti, kad žmogaus teisės rūpi mums visur ir kiekvienoje šalyje, tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Mes nagrinėjame situaciją ne tik trečiosiuose šalyse, bet ir ES valstybėse narėse. Ir būtų toks pavyzdys. Per keletą pastarųjų metų nagrinėjome tris skirtingus klausimus – Pavyzdžiui, naujasis žiniasklaidos įstatymas Vengrijoje, mes šį klausimą labai išsamei aptarėme, tai labai akivaizdus žmogaus teisų pažeidimas. Taip pat mes nekartą kalbėjome apie neteisėtus sulaikymo centrus skirtingose valstybėse narėse. Taip pat diskutavome apie tai, kas ypač nepatiko Prancūzijos vyriausybei, būtent Romų situacija šioje šalyje. Taigi, kalbėdami apie žmogaus teisės, mes gilinamės į smulkmenas kiekvienoje šalyje ir, aišku, ne kiekviena valstybė narė ar trečios šalies valstybė yra tuo patenkinta. Taigi, mes klausime išklausėme labai nepatogių klausimų ir suprantu, kad į juos ne visuomet norisi atsakyti. E, kitas aspektas. Aš puikiai suprantu, kad kartais tam tikrais e, klausimais sudėtinga kalbėtis ir reikia prisiversti būti atviriems ir atsakyti e, tiesiai. Tikrai Džiaugiuosi, kad pas mus vieši Rusijos nuolatinis atstovas su savo patarėjais, tai tikrai geras reiškinys. Dažnai kalbame apie padėtį kažkurioje šalyje, bet dėja tos šalies atstovų per diskusijas nėra. Dar norėčiau paliesti keletą klausimų, kurios, kurie mums ypatingai svarbus kaip pakomitečiui reikia nubrėžti tam tikrą raudoną liniją, kuomet negalime užmerkti akių, jeigu žmogus žūsta, jeigu dinksta, negalime tylėti, jeigu žudomi žurnalistai, kurie nebijo išsakyti kritikos, kritikuoti prastą žmogaus teisų situaciją. Ir tikrai gaila, kad praėjus keletui metų neaišku, kasgi įvykdė tuos nusikaltimus. Taip pat negalime tylėti žinodami, kad žmonės yra neteisėtai sulaikomi ar e, apie teroristų išpolius. Šiandienos posėdžiui mes gavome daug dokumentų. Ačiū visiems, kas juos rengė. Jie labai svarbus ir įdomus. Akivaizdu, kad reikia tęsti dialogą su žmogumi gaus teisėmis su Rusija, bet panašius klausimus reikia kelti diskutuojant su visomis šalimis. Dėkuoju, man atrodo, kad jūs, jūsų mintis atspindėjo mūsų visų pakomitečio narių mintis, o dabar e, suteiksiu da, dar žodį ponė Ždanokai ir po to mūsų svečiams. Dėkuoju. Pirmininkė, aš labai atsiprašau, kad pavėlavau, bet balsavau piliečių laisvių komitete, taigi negalėjau išgirsti diskusijų pradžios, tik tai paskutinius keletą pasisakymų girdėjau, bet noriu išreikšti savo nuomonę. Pirmiausia, dėl to, kaip žiūrėti į žmogaus teisų pažeidimus už ES ribų ir ES viduje. Aš jau dirbu antrą kadenciją piliečių laisvių komitete, taip pat žmogaus teisų pakomitetyje. Egzistuoja labai aiškus skirtumai dėl šių klausimų. Kai matome pranešimus apie žmogaus teisų padėtį, jeigu kalbama apie padėtį UES ribų, kalbame vienaip, o kai e, kalbama apie ES, tai naudojama kita kalba. Jeigu kalbama apie žmogaus teisų patėti vidaus, ES viduje, tai neminimos konkrečios šalis, o atvirkštinėme variante šalis yra įvardinti garantijamos. Mūsų frakcijos bendra pirmininkė kreipėsi į parlamento vadovybę, prašydami pakeisti e, padėtį e, ir praktiką, bet niekas kol kas nepadaryta. Antras pastebėjimas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad aš save laikau e, žmogaus teisų gynėja. Mes e, dirbome Latvijoje su e, Tarptautinė žmogaus teisų federacija. Ir aš esu sukaupusi nemažai patirties. Pirmiausia, darbo patirties ESBO sistemoje. Labai sveikinu konsultacijas dėl žmogaus teisių. Varšuvoje vyksta konsultacijos kasmet, kur ES valstybės narės, ES atstovas taip pat E, dalyvauja ir visų buvusių sovietinių respublikų, įskaitant e, Rusiją bei JAV atstovai, e, susitinka prie vieno stalo. Man labai keista pamatyti tokias rekomendacijas. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga turėtų pasikliauti mažiau įprasnės ryšiais su ESBO. Iš tikrųjų, man labai keista. Uh, Pirminkė, ponė Ždenoka, mes jau turime baigti, atsiprašau, nenoriu jums teikti daugiau laiko. E, dėkui, aš baigiau. Pirmininkė, aš pasakysiu pati, kad Varšuvos e, susitikimas, kur dalyvauja ES SBO e, atstovai, yra nepaprastai naudingas ir mes turėtume jį išlaikyti iš ESBO susirenka labai daug nevyriausybinių organizacijų. Mes ES dėje neturime nieko panašaus, taigi reikėtų mokytis iš jų ir uh, semtis, kaip galima, daugiau patirties. Mes nebelabai turime daug laiko, taigi gal dabar atvirkštinė tvarka e, siūlyčiau pasisakyti, ponė Egeslan, gal jūs, dvi minutės, prašom jums skiriu. Kalbėsiu trumpai. Prieš keletą mėnesių Liudmila Aleksejeva, Maskvos Helsinkio grupės atstovė, pasakė, kad žmogaus teisų gynėjų padėtis šiandieną yra labai skirtinga nuo 80-mečio. Tuo metu o, žinojai, kad gali atsidurti kalėjime ar darbo stovykloje arba kad gali būti deportuotas, kaip kad buvo jos atveju. Šiandieną tu nežinai, kas tau gali atsitikti. Galiausiai tu gali būti nužudytas gatvėje. Labai svarbu būtų ES reguliariai prašyti Rusijos valdžios institucijų informacijos apie žmogaus teisų e, gynimo e, E, gynimo aktyvistų e, nužudimo bylų, kaip kas pasiekta, taip pat žurnalistų, teisininkų nužudimo bylose. Ta informacija labai svarbi, ypač šiandieną. Dėkoju, o dabar e, Rina Kionka. Aš e, dar E, noriu pasakyti, kad Europos parlamentas galėtų dalyvauti plačiau konsultacijose žmogaus teisų klausimais. Ką Jūs galvojate? E, dėkoju, aš e, galbūt dvišalių pagrindų su Jumis aptaisiu šį klausimą, net ir pateiksiu Jums datų ir daugiau informacijos. Dabar noriu pasakyti pirmiausia ponui Engesland, kad mes sistemiškai reguliariai keliame uh, šį klausimą, apie tyrimų eigą ir taip pat raginama, kad būtų tyrimai teismo procesai kaip galima greičiau baigti žmogaus teisų aktyvistų žurnalistų nužudimo atvejais. Iki vasaros mes paskelsim, paskelbsime savo tyrimų rezultatus. E, tarybos atitinkamos darbo grupės, geografinės žmogaus teisų grupės dar e, galvoja, kokios turėtų būti pateiktos rekomendacijos po šio vertinimo. Mes labai mielai suteiksime Jums informacijos uždaro posėdžio metu, kaip kad yra susitarta. Ir Mes ketiname kreiptis į kolegas iš Rusijos federacijos ir e, kalbėti su jais apie tas rekomendacijas, e, dėl kurių reikėtų ir Rusijos pritarimo. E, dėkui. Dabar žodį suteiksiu ambasadoriui. Pirmiausia, pasakysiu, kad dialogas žmogaus teisų klausimais neapsiriboja konsultacijomis, e, kurių veiksmingumą šiandien svarstome. Egzistuoja ir parlamentinis aspektas, veikia e, parlamentinio bendradarbiavimo komitetas, kiek aš žinau, jisai skiria labai daug laiko žmogaus teisų klausimams, ne tik diskusijoms, bet rengiami ir vizitai į vietą ir buvo paminėta parlamento nario šie dalykai. Tai į tai reikėtų taip pat atsižvelgti. E, gerbiama Junktinės karalystės atstovė pasisakė ir aš bijau, kad e, žiūrint iš mūsų pozicijų, padėtis yra kitokia. Britanijos teisės saugos atstovai e, nuolat atsisako bendradarbiauti su Rusijos tyrėjais Litvinenko byloje. Nemanau, kad e, teismas būtų paskelbęs e, verdiktą nuosprendį, kuriame būtų pasakyta, kad jis buvo nužudytas. Taigi, penelyg ankstyva būtų tai teikti. Rusijos valdžia Mm, nori bendradarbiauti ir apie tai tokį signalą siunčia e, Jungtinės karalystės institucijoms. Bet e, žinome, kad visuomet Jungtinė karalystė buvo tarsi priebėga įvairiems bėgliams bėgliams e, nuo bet kokių Rusijoje buvusių režimų carizmo ar bolševizmo. E, O dabar žmonės kaip Borisas Berezovskis ir kiti rado prieglopsti ten. Nemanau, kad tai būtų viena iš geriausių jungtinės karalystės tradicijų. Taigi apsiribosiu tuo. Ambasadoriu, aš nežinau, kad jų, ar jūs norėtumėte, kad dabartinė padėtis būtų palyginta su caro režimu. Uh, Mes e, kalbėjome apie šios klausimus virš valandos, tai yra tik dalis mūsų siekių pagerinti žmogaus teisų padėtį Rusijoje. Reikia nepamiršti, kad ES turi daug ką padaryti ir mes turime e, pirmąjį ambasadorių, kuris pas mus lankosi ir tai pripažįsta. Labai malonu buvo pasikalbėti su jumis ir e, mes su jumis kalbėsime apie pažeidinėjimus, žmogaus teisų pažeidinėjimus Europos Sąjungoje. Jūs e, minėjote šį klausimą. Taip pat pasakysiu, kad dabar priėmė tašką, kad nepakeitus dialogo sistemos iš ES pozicijų galbūt pasirodys nenaudinga tas konsultacijas. Uh, tęsti. Norėčiau paminėti du aspektus. Girdėjau daug diskusijų, išklausėme daug veikėjų ir pono Jank tyrime tai atsispindi. Rusija e, nėra, nes ne, liktai. Ne, nenori labiau įtraukti pilietinės visuomenės. Dėl to tos nevyriausybinės organizacijos nori, kad mes e, būtume tarsi tarpininkai, tarsi pašnekovai. Mes neturime e, daugiau laiko aptarti šios dalykus. Bet e, mūsų partneriai Rusijoje nemano, kad viskas yra labai sklandu. Irina Kionka ir kiti kalbėjo apie tai, kad Mūsų atstovai turi susitikti su jūsų ministerijų atstovais, pirmiausiai vidaus reikalų teisingumo ministerijos atstovais dėl iki teisminio sulaikymo sąlygų ir panašių dalykų. Taigi reikia, kad jūs pagalvotumėte apie tai, reikėtų pakeisti, pagerinti sąlygas, kurios jau galbūt yra įsisenėjusios. Europos parlamentas yra pasirengęs svarstyti bet kokius pasiūlymus dėl to, kaip reikėtų patobulinti dialogo sąlygas ar struktūrą. Tie pasiūlymai gali ateiti iš jūsų pusės. Mes turime e, taip pat galvoti, kaip, e, kaip galima, jeigu jūs norite, mes e, aptarsime su jumis žmogaus teisų pažeidimo atvejus Europos Sąjungoje ir pateiksime jums gilesnės informacijos. Dabar paprašysiu pona Janks e, tarti patį paskutinį žodį, o po to pereisime prie visiškai kitos temos. Pone Janks, labai trumpai, aš visiškai sutinku su ambasadoriumi. Uh, Mes neturėtume menkinti žmogaus teisų aspekto, turėtume jį kaip tik sustiprinti. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta pačioje Europos Sąjungoje. Aš esu ES pilietis ir manau, kad būtų labai nuostabu, kad Rusijos pilietinės visuomenės organizacijos e, dirbtų kartu su ES, NVO ir kad būtų taip pat reikalaujama iš Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atsiskaityti, paaiškinti, kodėl e, pasitaiko žmogaus teisų pažeidimų. Man e, šiek tiek keista, kad ambasadorius primiktinai e, sako, jo konsultacijos būtinai turi vykti Briuselėje. Dažnai e, šalis skundžiasi, kad viskas sukoncentruota į Briuselį. Man atrodo, kad konsultacijos Rusijoje galėtų tarsi sukurti tam tikrą nuosavybės jausmą Rusijoje, užtikrinti, kad Rusija taip pat jaustųsi dalimi šio dialogo. Uh, ir tai galėtų prisidėti prie politinės modernizacijos. Sutinku su daktarė Kionka dėl tam tikrų perspektyvų, dėl e, kokybinių rodiklių. ES žmogaus teisų konsultacijos yra gana stiprios. Jūs uh, sakėte, kad ES dialogas e, tarsi nepasteisina ten, kur atsiranda takoskrio tarp e, politinio ir techninio aspekto. Ir aš prašyčiau e, jūsų spręsti šią problemą. Dar vienas dalykas dėl EPBO. Mūsų, mes nepateikėme tokio argumento, kad nebereikėtų naudotis uh, šią struktūrą. Mes paprasčiausiai sakoma, kad nebepakanka ES pasakyti, jog visą darbą turi padaryti, nuveikti šie forumai. E, e, egzistuoja tam tikra stagnacija ir daug galimybės, daug ką galima padaryti Rusijos ir kitų šalių atžvilgių. Ir dėl to reikia, kad ES taip pat stiprintų toliau savo pastangas. Dėkoju, o dabar norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti visiems, ponui Jangs, ponui Čižovui, poniai Kionkai ir kitiems. Mūsų kolega ponas Severinas trečiąjį po pietų surenks e, seminarą, nes jis rengia pranešimą Rusijos klausimų. Manau, kad daugelis kolegų išreikštų sudomėjimą ir atvyks, o toliau penktasis darbo tvarkės punktas - klausimas dėl diskriminavimo kasto, ka, priklausomybės kastoms e, pagrindu. Ir labai džiaugiuosi, kad e, atėjo į salę daugiau kolegų. No. Thank you. Yeah, so colleagues, for a long time there has been a... Kolegos, jau ilgą laiką kilęs poreikis aptarti e, žmogaus teisų žiaurius pažeidimus e, susijusius e, su kastos pagrindų paremtų diskriminacijų, diskriminacija, paremta diskriminacija. Ir šiuo atveju mes kalbėsime apie tą situaciją Pietų Azijoje. Norėčiau ponui Devai, mūsų kolegai iš uh, E, ir pon, iš plėtros komiteto, išvystymus komiteto ir pono Rinaldi e, bei pon, poniai Kolevska Dovinska atsakingai už ryšius su Indija e, suteikti žodį. Ir aš manau, kad kolegos per daug yra kalbama šioje salėje asmeniais klausimais Taigi, e, aš manau, kad turėtume nagrinėti šitą klausimą kastos, diskriminaciją kastos e, pagrindų ir aptarti tai kartu su kitomis e, parlamento delegacijomis. Nes tam tikrai turime skirti didelį dėmesį. Taigi mes norėtume skirti savo dėmesį jungtinių tautų lygmenių ir ES lygmenių taikomiems veiksmams bei priemonėmis. Šitas e, klausimas pirmiausia e, susideda iš dviejų dalių. Pirmiausia, tai yra e, diskriminacija kasos pagrindu arba galima sakyti diskriminacija kilmės pagrindu. Ir ypač panagrinėsime Pietų Azijos regioną. Antroji diskusijos dalis tai yra veiksmai, kuriuos ES ir jungtinės tautos taiko e, siekiant išvengti tokių žmogaus teisės, teisų pažeidimų. Ir dabar norėčiau suteikti žodį mūsų dviem bendrapirmininkėm, ponui Deva ir ponui Rinaldi. Pirmas žodis ponui uh, Rinaldi. Ačiū pirmininkė. Labai svarbu, kad mes dabar galime kalbėti apie šitą e, klausimą, kuris iš tikrųjų aktuolus jau tūkstančius metų. Ir tarptautiniu mastu e, šitos diskusijos vyksta, nes e, ne viena valstybė narė jau iškėlė šį klausimą kaip labai svarbu. Prieš suteiktama žodis kalbėtojams norėčiau išreikšti E, savo pasitenkinimą tuo, kad buvo suorganizuota šitas klausimas e, apie ES politiką prieš diskriminaciją kastų pagrindų. E, taip, tai paminėta ir žmogaus teisų situacijos Indijoje rezoliucijoje, kuri turi būti netrukus patvirtinta. Tai yra vienas iš svarbiausių žmogaus teisų klausimų, kuris uh, liečia visame pasaulyje apie 260 milijonų žmonių. Uh, dauguma tų žmonių vadinami dalitais. Uh, tą terminą sukūrė Magat Magandis ir Toks e, diskriminavimas pažeidžia pagrindinės žmogaus teises. Pavyzdžiui, neleidžiama žmogui e, gauti prieigą prie vandens ar įeiti į šventyklas, šventovės, sveikatos paslaugas, e, taip pat užimti vietą darbo rinkoje ar eiti į, ar, ar šiaip rinkoje. Ir Mm, vyksta baisus dalykai, kaip pavyzdžiui, žaginimai, kaimų sudeginimai ir taip toliau. Pagal statistinius duomenius apie 165 milijonai žmonių nuolat kenčia dėl diskriminacijos kastos pagrindų. E, dalitai e, Indijoje e, dirba pačius žemiausio lygio mm, darbus ir dažnai dirba pavojingus darbus be apsauginių priemonių. Ir tai ir valo išvietės e, be apsaugos priemonių. Tai buvo paminėta e, Human Rights Watch pranešime, ataskaitoje. Daugelis dalytų e, dirba, tarytum, vergai ir jie yra ypač pažeidžiami, jais piknaudžiaujama, jie žaginami, prieš juos taikomas smurtas, priversti, priverstinė prostitucija. Ir dalitai neturi ekonominių galimybių. Jie vadinami na, kaip neliečiamieji. Dauguma dalitų renka atliekas ir šiukšles ir jie tiesiog jas renka iš savartynų. Dalitai Pietų Azijos visuomenėje patiria tai dėl kastų struktūros, kuri tiesiog numato, kad jie turės e, būti toje situacijoje, nes jie neva moka už e, jų protėvių padarytas nuodėmes. But... Už, už tas nuodėmes, kurias jie padarė ankstesniuose gyvenimuose. Ir jeigu kažkas sukūrė tokią teoriją, kad uh, E, tu e, turi būti vergu. Tarytum, pavyzdžiui, Afrikos e, vergai mokėtų už savo nuodėmės, kurių negali nuplauti. Tai tikrai tokia, ver, tokios vertybės nebūtų priimtinos Europai. Ir tą patį reikia taikyti ir šiandieną. Šiandien ir pabrėžti partnerystėje su pietų um, Azijos e, regionu. Vakar aš kalbėjausi su. Aš vakar buvau e, prieš e, labai toli ir labai džiugu, kad ponas Rinaldi šiandieną čia yra atvykęs ir norėčiau jam suteikti žodį šiame posėdėje. Pone Rinaldi. Uh, labai ačiū. Tikrai labai sunki tema, ypač mums, europiečiams, nes tai yra intelektinis iššūkis, vertybinis iššūkis ir labai sunku jį išspręsti. Tai neatsitiktinumas, kad šis trumpas klausimas organizuotas čia dalyvaujant vystimosi komiteto žmogaus teisų pakomitečiui ir Europos parlamento nuolatiniam komitetui atsakingam su, už ryšius su e, Pietų Azija ir Indija. Kastų sistema yra labai e, žlugdantis veiksnys besivystančiai visuomeniai. E, ta kastų sistema yra paremta tam tikromis vertybėmis, kurios yra objektyviai labai problemiškos, vykdant dialogą tarp europiečių ir indų. Kasta, ka, kastų pagrindų suformuota visuomenė yra e, nu, nulėmė ir labai sunkius politinius ryšius, taip pat mums. Europos parlamentui e, bendraujant su Indija. Europa yra kontinentas, kuris e, turėjo struktūrinės sistemas, e, kurio, kurioje buvo ir rasizmo, ir diskriminacijos, ir turime visai neseniai susidariusių situacijų kaip pavyzdžių. Ir Kartais mūsų visuomenė iki šiol vadovaujasi rasistiniais ar diskriminaciniais sumetimais. Tačiau e, mes visada esame pripratę kovoti su rasizmu ir diskriminavimu ir um, tai yra paremta politiniais ir kultūriniais motyvais. Ir e, tokius e, politinius kultūrinius motyvus iš tikrųjų reikia keisti. Ir kai kalbame apie visuomenę paremtą kastomis, tai iš tikrųjų ta visuomenė e, yra segreguota ir vargu ar gali keistis. Todėl ir kyla problemų apie tai kalbant, apie tai, kaip pati sistema turėtų vystytis. Nes tokia yra visuomenės struktūra, tokia yra jų gyvenimo vizija. Ir Aš dabar uh, išversiu iš Italijos, iš, iš italų kalbos. Uh, tai yra tokie uh, kaip ir tų namų įstatymai, kurie yra labai griežti, labai sunkus uh, ir labai griežtai taikomi tokioms visuomenėms. Ir visi keliautojai į Indiją faktiškai gali pamatyti tokio religinio mokymo poveikį. Kaip žinome, tokie religiniai įsitikinimai ten jau galioja tūkstančius metų ir labai sunku europiečiams kažką e, pakeisti tenais. Taip, įstatymai egzistuoja, yra konstitucinės ir teisinės nuostatos, kurios gina dalytus, ne, neliečiamuosius, tačiau sąžiningai kalbant, tiesa taip pat yra tai, kad ketvirtis jų nevykdomi. Ir apie 70 procentų privataus ir, visuom, ir valstybinio sektoriaus aukščiausių postų užima aukščiausios kastos atstovai. Taigi tokia yra realybė. Ir dėl to kyla problemų. Mes turime pagalvoti apie grinumo, švarumo savoką, nes e, e, grinumas ir negrinumas, e, ta priešstata ten yra labai svarbi. Kas um, europiečiams ir indams yra švaru ar grina ir nešvaru grina, taip pat tas suvokimas skiriasi. Ir keliautojai į Indiją m, patiria to, tų savokų skirtumą. Įgyvendinant e, nešvarumo, netyrumo savoką, e, atrodo, kad e, iš tikrųjų remiamasi vos ne, na, žmonės tai daro kaip apsėsti įgyvendinami tą savoką. Ir daugelis statistinių duomenų įrodo, kokios gilios yra tos problemos, apie kurias mes kalbama, kalbame. Ir džiugu, kad Europos parlamento trys e, e, organai nori išanalizuoti šitą situaciją ir Mes neseniai lankėmės Šri Lankoje išanalizuoti kastų sistemą. Taigi matome, kad ta kastų sistema išplitusi netgi plačiau nei indų bendruomenėje. Ji išplito į įvairius regionus ir e, tų kastų. E, ta, kastų sistema sąmonėje dar iki šiol yra labai gyva. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį pirmiausia poniai Rike Norlind, tarptautinės dalytų, solidari, dalytų solidarumo, e, tarptautinio dalytų solidarumo tinklo koordinatoriai. Ačiū. Gerbėmi Europos parlamento nariai, norėčiau padėkoti už suteiktą galimybę e, aptarti šį svarbų klausimą ir pristatyti e, Europos parlamentui ir visai Europos Sąjungai galimybės, kaipgi būtų galima padėti kovoti su žiauriausiu žmogaus teisų pažeidimu egzistuojančiu šiuo metu pasaulyje. Ir norėčiau pacituoti e, ponę Navipiliai, žmogaus teisų komisarė jungtiniuose tautautose, 90 metais ji pareiškė tarptautiniai bendruomeniai, kad atėjo laikas išnaikinti gėdingas kastas ir kastų koncepcija. Kitaip reikia su kastomis pasielgti taip pat kaip ir su uh, e, vergyje bei aparteidu ir palikti šios reiškinius praeityje. Akivaizdu, kad uh, jungtinės, jungtinių tautų institucijos daug informacijos surinko apie žmogaus teisų pažeidimus ir akivaizdu, kad kastų diskriminacija yra viena iš didžiausių žmogaus teisų problemų šiuo metu. Ir e, panašias nuomonės pastaruo metu išreiškė daug tarptautinės bendruomenės narių, taip pat ir ministrų lygmenių įvairiose šalyse. Akivaizdu, kad nepaisant to, vis dėlto jokių ryštingų veiksmų, pavyzdžiui, iš ES e, pusės nebuvo imtasi ir nebuvo pradėta ryštingai kovoti su kastų sistema. 260 milijonų žmonių patiria diskriminaciją, e, būtent šios formos e, diskriminacija. Ir dauguma diskriminuoju yra dalitai gyvenintis pietričių Azijoje ir jie patiria diskriminaciją tiek iš valstybės, tiek iš privačių asmenų ir e, tie pažeminimai sunkiai įsivaizduojami daugeliu europiečių. Indija, Nepalas, Pakistanas, Bangladešas, Šrilanka, būtent tos šalis, kur yra paplitusi ši diskriminacija ir panašios formos diskriminacija aptinkama Japonijoje, Jemene, kai kuriuose Afrikos šalyse, taip pat Pietų Azijos diasporoje gyvenančioje, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje. E, dokumentai e, įrodo, kad dalitai nuolat diskriminuojami ir tai tokiu būdu pažeidžiamos pačios įvairiausios žmogaus teisės, pavyzdžiui, jie gimsta jau kaip neliečiamieji, taip pat su jais žiauriai elgiamasi, neturi teisės prie teisingumo sistemos ir galimybės apginti savo teisės. E, galima, e, gali norintis nekliudomai persikioti dalytus, e, deginti jų kaimus ir ne, likti nenubaustais, nes teisėtvarkos sistema už tokius nus, teisi, nusikaltimus nebaudžia. Akivaizdu, kad mm, būtent teisėtvarkos teisėsaugos sistemų neveiklumas yra vienas svarbiausių priežasčių trukdančių kovoti su kastų diskriminacija. Jeigu panašios praktikos nesiliaus ir netgi plėsis, tai kils uh, pavojus įvairių šalių, kaip pavyzdžiui Nepalo saugumui. Deja, kol kas nieko nedaroma, kad būtų nediskriminavimo, žmogaus orumo, žmogaus teisų principų laikomasi. Uh, Taip pat e, žmonės negauna teisės į būstą, negauna teisės e, į vandenį, negali lankytis e, šventyklose, turguose, parduotuvėse, valstybės institucijose, taip pat ir darbo sektorėje diskriminacija yra labai stipri, negauna išsimokslinimo, gali dirbti tik pačius e, sutikiausius darbus dalitai. Dalitai yra didžiausia grupė Pietųčio Azijoje, kuri dirba priver, privers, priverstinius darbus ir tuo pat metu yra diskriminuojami ir kitais būdais. Taip pat kastų diskriminacija e, yra Jos panaikinimas yra vienas iš tūkstantmečio tikslų ir reikia šį tikslą aktyviai siekti gyvendinti. Jeigu kasto diskriminacija bus e, pamiršta, tai e, toliau e, tęsis tas neleistinas diskriminavimas. Ir tikrai socialinė atskirtis dar stiprės. Nors Indijoje egzistuoja įstatymai dėl dalitų gynimo, tačiau jie nevykdomi, taip pat ir kitose šalise dalitai mm, reikalauja, kad būtų jų konstitucinės teisės įtvirtintos. E, Nepale iki septintųjų metų Dalitai visiškai nedalyvavo valstybės valdyme, negalėjo dirbti teisėjais, e, armijoje ar policijoje. Dabar vyksta e, konstitucinė reforma ir jis suteikė naujų galimybių kovoti su kastų diskriminacija. Nepalo vyriausybė taip pat e, labai nuoširdžiai vykdo jungtinių tautų principus ir gairės dėl darbuotojų diskriminavimo ir griežtai paiso tarptautinių įsipareigojimų šioje srityje šios gairės, kurias paskelbė 9 metais vyriausių, vyriausių žmogaus teisų taryba. Šiuo metu galioja ir komisarė Naviai subtiliai paragino tarptautinę bendruomenę skatinti laikytis jungtinių tautų normų. Tai padės pagerinti situaciją ir užtikrins jungtinių tautų stebėtojams geresnės galimybės kovoti su kastų diskriminacija. Taip pat e, e, raginame ir Europos Sąjungą vieningai e, paremti panašius raginimus. Europos Sąjungai siekia mm, kovoti su bet kokia diskriminacijos forma. Ilgus metus dalitai Europoje ir kitur e, pabrėžė, jog kastų diskriminaciją reikia nagrinėti išsamei ir įvairiausiais aspektais spręsti šią problemą ir galima tą daryti per projektus e, įvairiomis kitomis priemonėmis, tačiau tas daroma daugiausia ad hoc priemonėmis, o to tikrai nepakanka. Pirmininkė, jeigu galėtumėte baigti savo pasisakymą, būtų labai gerai, nes neturime daug laiko. Taigi reikalaujame, kad politika būtų ploti ir ES kovotų su kasto diskriminacija įtraukdama dialogą sus, į dialogą susijusias šalis, taip pat e, jungtinėse tautose aktyviau dirbtų, e, skirtus, kurtus specialius e, instrumentus kovai su kasto diskriminacija. Ir taip pat bandytų daryti spaudimą per prekybinius santykius. vystimosi programuose. Galima būtų taikyti tokias e, priemonės taip pat ir jungtinių tautų rėmuose. Ir noriu priminti, e, ką Deve komitetas praėjusiais metais nusprendė dėl nediskriminavimo ir vystimus, pagalbos vystimuisi. Tai buvo peržiūrėti šalių strateginiai dokumentais, tačiau apie dalitų diskriminavimą nebuvo pasakyta ne žūčio ir taip pat tas klausimas nekeliamas dialogė su Indija. Taigi tikimės, kad parlamentas ir jo komitetai paspartins rezoliucijos prieimimą, kas buvo minėta. Ypač reiktų įsigilinti žmogaus teisų dialogą tarp es ir valstybių narių, e, paskatinti griežtai laikytis jungtinių tautų principų ir reiktų raginti, kad išorės veiksmų tarnyba sukurtų specialią programą dalytų problemams spręsti ir ją įgyvendintų. Ir Taip pat išorės veiksmų tarnyba ateityje savo veiksmuose turėtų e, daugiau galvotų apie kastų diskriminavimą. Ačiū. Mrs. Nordling, thank you very much. Labai ačiū Jums už tokį aišku pasisakymą. Toliau suteiksiu žodį poniai Pradip ir dar e, prieš tai pasisakys ponas Dėva. Mes visi kalbame labai sudėtingai ir nesuprantame, kaip e, visa tai paveikia žmonės. Mes e, matėme e, su ponu Renaldi, e, kad e, Šilankoje e, LTTS susprogdintus pastatus. Sustikome su žmogaus teisų darbuotoju Džefnoje. E, tai yra tamilų bendruomenė. Nekalbame apie singalų bendruomenę, bet apie tamilų. Ir singalų atstovas toje bendruomenėje plauna šalygatį prieš prie, nuplauna šalygatvį, jeigu pro, per tą šalygatvį pereina neliečiamasis iš tamilų bendruomenės. Iš tikrųjų, mes kalbėjome Džefnoje apie tai, e, apie šį konkretų atvejį ir vėl iškyla to nešvarumo, negrinumo klausimas. Dabar pasisakys ponė ne E, Mandžiula Pradep, labai nuoširdžiai sveikinu Jūs atvykusią. Jūs esate Nefsarčian e, e, Trust organizacijos vykdomoji direktorė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Aš esu Mandžiula Pradyp, žmogaus teisų gynėja ir dirbu steigdama užtikrinti, kaip galima geresnės teisės dalytams, taip vadinėjams, neliečiamiesiems Indijoje. Uh, Aš e, kovoju su diskriminacija visą savo gyvenimą dėl to, kad e, aš gimiau kaip tam tikros kastos atstovė. E, ist, Istoriškai e, diskriminacija kastų pagrindų yra viena iš seniausių ir ta diskriminacija tęsiasi visą e, gyvenimą nuo gimimo iki mirties ir tai paliečia maždaug 200 milijonų žmonių. E, vaikams mokykloje iškart pasakoma, tu priklausai neliečiamiesiems. Tie vaikam gali būti vos treji metai. Mes žinome, kad labai daug yra smurto atvejų e, kastos pagrindų, įskaitant moterų prievartavimą, išrengimą nuogai, jeigu dalitai bando kažkokiu būdu pagerinti savo gyvenimą. E, šiuo metu aš e, nagrinėju daugiau kaip 40 bylų susijusių su diskriminavimu kastos pagrindu. E, dalitai labai e, dažnai kenčia nuo segre, segregacijos, nuo tam tikros praktikos, e, vadamos neliečiamųjų praktika. Pavyzdžiui, dalitai negali naudotis tuo pačiu vandens šaltiniu, valgyti iš tos pačios lėkštės su kitais žmonėmis ar net sėdėti ant tų pačių sėdinių autobuse Ir e, tai yra panašus į aparteido režimą Afrikoje. E, atlikta daug tyrimų Indijoje ir e, kalbama apie atsirandančias naujas tų neliečiamųjų praktikų formas. Vakarų Indijoje, Gučerato valstijoje, miestuose matome, kad egzistuoja gal 98 E, formos, pagal kurias yra diskriminuojami e, dalytai. Bandoma pagerinti padėtį ir priimta keletas teisės aktų, e, pavyzdžiui, dėl priskirimo kastams, priskirimo gentims. Ir buvo raginama įkurti specialius teismus, įvesti specialiųjų prokurorų, E, pareigybės e, kai kas įdėkta, tačiau e, dėl visų taisyklių įgyvendinimo tai tik vos keletas valstijų jas įgyvendina. Mes matome, kad yra daugybė bylų teismuose susijusių su dalytų diskriminacija. Pirmininkas, ponė, prašau skaityti šiek tiek lėčiau, nes vertėjai nespėja išversti jūsų pasisakymo. E, taigi e, išnagrinėjama tik labai nedaug bylų. O dar pasakysiu, kad yra numatyta tam tikra kvotų sistema švietimo užimtumo sritise, e, politinėme atstovavime. Tos taisyklės galioja, tačiau labai menkai yra įgyvendinamos. Ir dėl diskriminacijos dalytai gyvena labai skubėti skurdžiai, 66 procentai dalytų gyvena vargingai, tai yra kur kas didesnė proporcija lyginant su e, e, visais Indijos gyventojais. E, maždaug 421 milijonas žmonių Indijoje gyvena labai skurdžiai, tai yra tiek pat, kiek žmonių gyvena 26 vargingiausiose pietinės Afrikos valstybėse. Taigi turime neblogus įstatymus, tačiau e, smurtas prieš dalitus tęsiasi, e, taisyklės yra neįgyvendinamos. Žinome, kad e, labai daug šališkumo teisėtvarkos sistemoje dalitai e, verčiami atlikti užduotis, e, kurios laikomos žeminančiomis nedalitams. Vaikai labai diskriminuojami mokyklose, jie yra verčiami atlikti įvairius valymo darbus. Labai dažnai vaikai kenčia nuo kitų diskriminacijos formų ir galiausiai iškrenta iš mokyklos E, vietinės, val, vietos valdžia ir kitos institucijos e, dalytų vaikus, verčia e, dirbti įvairius darbus, nors įstatymai draudžia tokią praktiką. Taip pat matome, kad didėja atotrukis tarp dalytų ir nedalytų. Buvo parengti atitinkamai dokumentai, e, tyrimai atlikti ir matome, kad e, labai žiauriai yra diskriminuojami e, vaikai, paaugliai, jaunimas, taip pat ir moteris dalytės yra labai pažeidžiamos. Moteris, milijonai moterų yra diskriminuojama dalytės kartais verčiamas užsiminėti prostituciją, e, jos yra prievartaujamos ir tokia praktika turi e, baigtis. Mes norime suteikti daugiau galimybių dalytėms kovoti prieš tokią sistemą ir taip pat užtikrinti didesnį jų politinį dalyvavimą. Tai yra labai svarbu tokioms bendruomenėms. Daugeliu atveju e, dalytams yra nesuteikiama galimybė dalyvauti politikoje ir e, taip pat, e, jeigu jiems kai kas ir pavyksta, tai jų įtaka yra labai nedidelė. Taip pat labai dažnai siekiame užkirsti kelią dalytams balsuoti ar neleisti jiems balsuoti ar siekti politinių mandatų. Žinome, kad E, tokia praktika yra paplitusi ne tik tai Indijoje, bet ir kitose šalyse. Tai yra globali problema. Ir dalytams visame pasaulyje reikalinga tarptautinės bendruomenės parama, kad būtų užtikrintos jų pagrindinės teisės ir orumas. ES, jos institucijos turi svarstyti dalytų diskriminacijos klausimus. Reikia, kad šie klausimai būtų svarstomi tarptautinėje arenoje ir kad ne tik dalytai šią problemą uh, E, iškeltų. Tai yra reikalinga dalytų labui ir taip pat visos Indijos bei kitų šalių labui. Yra parengta šimtai įvairių ataskaitų, dokumentų, e, kuriami nauji e, doku, mechanizmai Mes turime jau beveik visus reikalingus dokumentus, o dabar reikia veiksmų. Aš dėkoju Europos parlamento nariams, kurie pademonstravo solidarumą, paramą siekiant mažinti diskriminaciją Pietų Azijoje ir visame pasaulyje. Mums reikia siekti, kad šis klausimas būtų e, tarptautinės darbo tvarkės dalis, kad jungtinės tautos, Europos parlamentas e, keltų šios klausimus jau buvo e, priimta, kalbama buvo apie tai Junktinių tautų konferencijoje e, skirtoje kovai su rasizmu ir ksenofobija 2001 metais Durbane, Pietų Afrikoje. E, šis klausimas, dalytų diskriminavimo klausimas, yra žmogaus teisų klausimas. Reikia, kad ES taryba, išorės veiksmų tarnyba ir valstybės narės prisidėtų prie šios problemos sprendimo ir panaik, siektų panaikinti diskriminaciją kastos pagrindų. Labai ačiū Jums už tokį svarbų pasisakymą. Mes, e, kaip minėjau pradžioje, kalbėsime apie konkrečius ES jungtinių tautų veiksmus, kurie leistų kovoti su diskriminacija ir tokiu rimtu žmogaus teisų pažeidinėjimu. Taigi dabar man malonu pristatyti ponę Kolarską Bobinską, kuri savo ruoštų pristatys e, du kalbėtojus, dėja jiems skiriama daugiausiai po penkias minutės, nes e, po kelių minučių mes turime tiesiogiai susisiekti su uh, Kairu ir dėl to turėsime apibendrinti mūsų diskusiją labai greitai. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus atvykusius į šį e, klausimą ir padėkoti Jums už tai. Tai labai svarbi tema E, ir ypač tiems, kurie yra iš tų tolimųjų šalių. Mes aptarėme šį reiškinį ir e, jau žinome, kad kai kurios šalys yra įvedusios ar įveda uh, kovos su diskriminavimu įstatymus. Institucijos peržiūri dokumentus, mes visi žinome, kaip turi, turime strategijas, kaip kovoti su tuo reiškiniu ir tam reikia imtis veiksmų. Aš manau, kad mes turėtume dabar konkrečiai e, sutelkti dėmesį į konkrečius veiksmus, kurių turi imtis Europos parlamentas, e, Europos komisija, įvairios delegacijos ir taip pat kaip galima bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis. Nes matome, kad ši sistema yra a, e, labai gaji ir labai sunku iš e, visuomenės pakraščių ištraukti e, tam tikrus žmonės, jeigu jie paveldi savo kilmę iš savo šeimos. Aš pati e, džiaugiuosi, kad mes turime eurobarometrą. Ir e, jo pavyzdžių galėtume sukurti diskriminavimo e, barometrą, kad galėtume stebėti, kaip keičiasi visuomenės požiūris, kaip Pietų Azijos vyriausybės vykdo na, e, savo pažadą imtis veiksmų prieš diskriminavimą. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Korke Kyvi, jungtinių tautų na, žmogaus teisų vyriausiojo, e, vyriausiojo, vyriausiasis įgaliotinis, vyriausiasis komisaras ir paskui poniai Marijai Lencu. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished members. Ačiū, gerbiami parlamentarai. Dėkoju organizatoriams už tai, kad jūs uh, surengėte šitą klausimą ir kad uh, jungtinių tautų vyriausiojo komisaro atstovo pakvietėte pasikalbėti šiuo klausimu. Mes labai artimai bendradarbiavome su Europos institucijomis e, šioje labai svarbioje srityje. Žinome, kad e, yra daug diskriminavimo formų, na, o diskriminavimas kastų pagrindų yra tikrai labai uh, gilus, skaudus klausimas. Visame pasaulyje nuo to kenčia apie 200 milijonų žmonių. Ir žinome, kad e, tokia diskriminacija paplitusi ne viename regione. Jungtinių tautų e, vyriausiasis komisaras pareiškė, kad mes turime griežtai kovoti su tokia diskriminacija ir taip pat e, pašalinti kastų kuriamas kliūtis. Taip pat buvo pabrėžta, kad kastų uh, E, diskrimina, diskriminavimas kastų pagrindų yra ne tik žmogaus teisų e, pažeidimas, e, tai apima ir kitus žmogaus teisų pažeidimus, kaip pavyzdžiui moterų žaginimas ar skurdas. Ir žmogaus teisų vyriausioji komisarė įsipareigojusi kovoti su šiuo reiškiniu. Kalbant apie Pietų Aziją, mes turime strateginį valdymo planą ir turime prioritetus sieme, kuriame labai aiškiai paminėta, kad mes e, savo darbe e, kovojant su diskriminacija ypatingai koncentruosimės į moterų teises ir e, diskriminaciją kastų pagrindų. Mes bendradarbiavame su įvairiomis e, institucijomis, su NVO e, ir žinote, kad nepaisant to, kad daugelyje daugelis institucijų ėmėsi vertingų veiksmų, e, šita diskriminacija vis tiek klesti. Organizacija atstovaujanti dalitus ir kitas marginalinės grupės E, taip pat buvo įtraukta į e, šią kovą. Mes esame pradėję konstruktyvų dialogą su valdžios institucijomis ir tai davė gerų rezultatų. Pavyzdžiui, e, Nepale neseniai vyko asamblėja, kurioje dalyvavo nematytai didelis skaičius dalytų. 2009 e, metų Liepą. E, taip pat vyko kitas renginys, kuria, kuriame e, buvo numatytos priemonės, kurių imsimės kovodami su diskriminacija kastų pagrindu. Ir įvairiuose šalyse mūsų biuras taip pat pritarė padeda kitoms organizacijoms, kurios kovoja su šia diskriminacija. Pavyzdžiui, taip pat turime paminėti ES savanorišką e, fondą kovojantį su įvairiomis e, vergystės formomis. Ir žinome, kad šita vergija yra labai paplitusi bendruomenėse, kur e, egzistuoja kastų sistema. Vienas iš pagrindinių mūsų darbo elementų yra pritarti žmogaus teisų mechanizmui ir mes e, minėjome keli šios mechanizmus. Žmogaus teisų taryba taip pat yra e, sukūrusi tam tikrus mechanizmus kovai su diskriminacija kastų pagrindu. Dabar yra atkreiptas dėmesys į žmogaus teisų gynėjus Indijoje, e, kurie ypač kovoja už dalytų ir neliečiamųjų teises. Taip pat reikia paminėti vizitą į Bangladešą, kurio metu buvo iškeltas klausimas dėl sveikatos paslaugų teikimo dalitams. yes. finished, so please I will, uh... <laughs> go to the end. Gal galėtumėte jau baigti savo pasisakymą? Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad per šiuos mechanizmus mes galime prisidėti prie kovos su šia diskriminacija, tačiau ir nacionalinės valdžios institucijos bei pilietinė visuomenė ir nuo to kenčiančios bendruomenės turėtų smarkiai e, prisidėti. Ir taip, tik taip mes galėsime padėti dalitams ir kitoms e, marginaliniams visuomenėms na, išspręsti šį opų klausimą. Ir mes E, turime pabrėžti taip pat ir tas vertingas iniciatyvas, kurių ėmėsi Pietų Azijos e, visuomenės. Tos iniciatyvos padarė didelį poveikį vietos lygmenių. Ir mes toliau turime dėkti visas šias pastangas, kad galėtume iš, panaikinti diskriminavimą kastų pagrindų. Labai ačiū. Labai ačiū už tai, kad e, ypač pabrėžėte NVO vaidmenį kovoj, šioje kovoje. Dabar žodis poniai Marija Lenzu. Ačiū, kalbėsiu kiek įmanoma trumpiau. E, e, Europos Sąjunga yra pasiryžusi kovoti su visomis diskriminacijos formomis. Discrimination through a number of existing tools and instruments ir stengiamės kovoti su diskriminacija, dvišalių pagrindų, bendradame nuolat keliame problemas dėl diskriminacijos, taip pat ir dėl kastų diskriminacijomis. Vyksta metinis ES Indijos žmogaus teisų dialogas ir nuolat vyksta susitikimai žmogaus teisų klausimais. Šiame kontekste e, keliami nediskriminavimo klausimai nuolatinė žmogaus teisų grupė, e, ten dirba diplomatai iš valstybių narių, taip pat prisideda prie šių pastangų. Mm, e, Pirminkaujant Vokietijai e, buvo surinktas seminaras dėl Indijos mažumų problemos ir taip pat 9 metais dalitų situacija Indijoje ir Bangladeše buvo aptarta per kitą renginį ir 11 metų vasario mėnesį ministerijos, e, ministerijų pareigūnai bei agentūrų darbuotojai aptarė pilietinės visuomenės kūrimas Indijoje ir kastų diskriminavimo klausimą. Taip pat buvo galvojama apie įvairiausius instrumentus, naudojama jau esančiaisiais, kaip demokratizavimo instrumentas ir vietinių organizacijų palaikymo instrumentas. Daug dėmesio skiriama dalitams, ypač e, ir toms grupėms, kurios yra mm, pripažintos pažeidžiamomis. Indijos 7-13 metų strateginis dokumentas e, nubrėžė gairias, kam skiriamas didžiausias dėmesys, socialiniai apsaugai, kaip pavyzdžiui, ir pažydžiamiausių grupių apsaugai. Mes pabrėžėme ypatingą būtinybę atkreipti dėmesį į dalytų vaikus ir nuošaliuose vietovėse gyvenančių žmonių vaikus, taip pat padėti dalitams uh, E, didinti samoningumą, suvokti savo teisės. E, mes stengiamės veikti per nevyriausybinės organizacijas, per pilietinės visuomenės organizacijas. Trys e, naujausi strateginiai dokumentai mini kastų diskriminavimą, taip pat skirta pinigų dalytų projektams Nepale, Indijoje ir Bangladeše. Dalitų kitų diskriminuojamų žmonių teisės yra skatinamos, taip pat kovojame su vaikų darbu, užtikriname dalytų prieigą prie švietimo sistemos, teisėtvarkos, teisėsaugos sistemų, taip pat dirbame makro ir mikro lygmenių, per vyriausybinės struktūras ir tiesiogiai su žmonėmis. Pietričių Azijoje e, egzistuoja kastų diskriminacija, o kitose šalyse, kaip pavyzdžiui, į Jemenę yra panašiai į kastinę diskriminaciją, kaip pavyzdžiui, e, tam tikra vergystės formos. Mes e, stengiamės kad būtų paviešinamos žmogaus teisų komiteto jungtinėse tautose studijos ir vyriausiai tyrimai. Ir šią problemą kelia ES per dešimtąją žmogaus teisų tarybą. Ir buvo paskelbta įvairiausių ataskaitų iš žmogaus teisų komiteto ir tam tikros gairės buvo paskelbtos 9 metais žmogaus teisio tarybos, o galiausiai kasto diskriminavimas yra keliamas mm, bendraujant valstybėms narėms su tomis šalimis, kur tokie reiškiniai yra paplyti. Pirmininkė, ačiū. Žinau, kad kolega nori pasakyti pusė minutės jums. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Prašau sudėti ausinės, kas nesuprantate olandiškai. Tikrai daug įdomiau sužinome apie kasto diskriminaciją, bet tai jau yra senai žinoma problema 260 milijonų žmonių diskriminuojama vien dėl to, kad jie gimė netinkamoje kastoje. Reiktų galiausia liautis kalbėti, posėdžiauti ir imtis veiksmų. Mes kaip parlamentas turėtumėme parodyti, ką sugebame, turėtumėme užimti griežtesnę poziciją. Šiuo metu parlamentas nagrinėja ES Indijos laisvos prekybos susitarimą Maničiau, kad jame turėtų būti traukta nuostata dėl e, kastų diskriminavimo problemos. Aš nežinau, ar susir, atsiras pakankamai parlamentarų, kurie palaikytų tokią nuostatą, nes čia pernelyg daug kolegų nematau. Taip pat reiktų išorės veiksmų tarnybai imtis aktyvesnių veiksmų bei pabrėžti, kad e, kasto diskriminacija yra mums neprimtinas reiškinys. Galiausiai, ponė pirmininkė, Indijoje vyksta daug gerų dalykų labdaros organizacijos padeda žmonėms ir būtent tokias organizacijas mes turime e, palaikyti. Tai nepaprastai svarbu. Taigi, ponė pirmininkė, baigime kalbėtis ir kaip parlamentas imkimės veiksmų. Ačiū. What you have to say, but they are saying no way. Sorry. Uh, I Atsiprašau, bet daugiau žodžio niekam nebebus suteikta. Baigiame e, šią posėdžio dalį. Pirmą kartą pasikeitėme nuomonėmis šiuo klausimu. Vyks dar e, keli susitikimai ir gana greitai. Dabar aptarkime šį klausimą delegacijose ir grįžkime su atitinkamomis išvadomis. Labai Jums ačiū už tai, kad e, Jūs atvykote ir diskutuosime šio klausimu toliau. Labai ačiū visiems bendrapirmininkėms, visiems trims, o e, turėsime ir toliau gilintis į e, šią baisę diskriminaciją.